europinę perspektyvą ir tikimės, kad tas dialogas ateityje bus sąžiningas ir skaidrus. So, colleagues, closed, can... Dėkoju, galime pereiti prie balsavimo, kadangi diskusijas baigėme. Pirmiausia, balsuosime dėl šešių rezoliucijos projektų dėl Madagaskaro. Balsuosime vardiniu būdu. Pasiruoškite, kolegos. Balsuosime dėl bendro rezoliucijos projekto. Pradedam balsuoti. Ar visiems užteko laiko? Baigiame balsuoti. Ir priėmėme šią rezoliuciją. Kita tema yra šešių rezoliucijų projektas dėl Guantanamo. Pirmiausia, balsuosime dėl ECR frakcijos pateikto rezoliucijos projekto. Kas už prieš susilaikė atmestam. Dabar turime keturių politinių frakcijų bendrą rezoliucijos projektą. Dėl pirmosios dalies išgirdau, kad bus atsimtas siūlymas balsuoti ir dabar kas už prieš susilaikė atmesta dėl ketvirtos dalies. Septintasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. Aštuntasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. Trečioji dalis, kas už prieš susilaikė priimta. Pone Veržėt norėtų pasisakyti. Gerbiami kolegos, atleiskite, kad dar balsavimo metu prašau žodžio, tačiau norėčiau devintąjį pakeitimą ne į ketvirtą dalį įkelti, bet į septintą, nes aš manau, kad įvyko klaida. Devintasis pakeitimas yra susijęs su teisė į nešališką teismo procesą. Ir tuomet, jeigu primtume, kristų dvyliktasis pakeitimas. O ten, kur dabar yra tas pakeitimas įrašytas, jis nėra susijęs su ten aptariama tema. Pirmininkas, ačiū už paaiškinimą, tad balsuokime dėl 12 pakeitimo ketvirtojo dalyje. Balsuojame vartiniu būdu. Pradedam balsuoti. Baigiame. Atmesta. Dabar balsuosime dėl dešimto pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar balsuosime dėl devinto pakeitimo septintoje dalyje, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintojo dalyje balsuosime dėl dviejų dalių. Pirmoji už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, Primta. Aštuntoji dalis. Kas už? Prieš susilaikė. Primta. Pirmasis pakeitimas po B konstatuojamosios dalies. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. Po C konstatuojamos dalies antras pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. G konstatuojamų dalis. Vienuoliktasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. H konstatuojimo dalis, atskirasis balsavimas, pirmoji dalis. Už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar keliaujame prie H konstatuojimusios dalies, trečias pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. Ką konstatuojama dalis? Kas už? Prieš susilaikė priimta. L konstatuojimo dalis, antras pakeitimas, už prieš susilaikė atmesta. Ir čia pat penktasis pakeitimas, už prieš susilaikė atmesta. Dabar balsuosime dėl pakeistos rezoliucijos. Pradedame vardinį balsavimą. Baigiame balsuoti. Priimta. Ir galiausiai pereiname dėl penkių rezoliucijos projektų dėl Ukrainos. Pradėsime nuo ECR pateiktos rezoliucijos už prieš susilaikė atmestą. Dabar rezoliucijos projektas, kurį pateikė GUE, už prieš susilaikė atmestą. Dabar turime bendrą rezoliucijos projektą, pateiktą trijų politinių frakcijų, balsuosime vardinių būdų, pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. Norėjau dar padaryti keletą pranešimų, skaitysiu juos čekiškai. Šios dienos protokolo projektas bus pateiktas parlamentui tvirtinti kitos mūsų sesijos metu ir jeigu pastabų nėra,